nuo 2009 metų spalio 9, 7 dienos tapo Graikijos vyriausybės nariu ir noriu pasveikinti poną Papą Konstantinų su šiomis naujomis pareigomis ir remdamasi septintuoju darbo tvarkos taisyklių, tiksliau Europos parlamento rinkimo įstatymų ir darbo tvarkos taisyklių ketvirtojų straipsnio ketvirtą dalimi konstatuoju šį pasikeitimą. Be to, frakcijos pirmininkų suiga pateikė pasiūlymą dėl naujų